tiksliai, kokios bus kelio gairės tam, kad galėtų joms skirti dėmesį savo veikloje ateityje. Dėkoju poniai Cevelai. Baigiame diskusijas. Dabar... Toliau e, žodinis klausimas pateikiamas komisijai e, dėl ES brandolinio elektrinių rizikos ir saugos vertinimo testavimo nepalankiausiamis sąlygomis. Iš pradžių suteiksiu žodį pranešiai kolegijai Sartori signor presidente il testo da me redatto è stato fatto a nome della commissione. dėkoju pone pirmininke. Tekstas, kurį aš suformulavau, buvo pateiktas dar komitete ir tai yra bendro mūsų darbo vaisius, e, bet to jis yra susijęs su e, Fukushimos katastrofa 2011 metais. Spalio penktą dieną komisija parengė komunikatą dėl e, rizikos vertinimo, dėl brandolinių jėgainių testavimo nepalankiausiamis sąlygomis. Fukushimos atveju e, šios katastrofos aukomis tapo tapo daugiau nei 90 tūkstančių žmonių, dėl tsunami ir žemės drebėjimo kilo brandolinė katastrofa ir e, šiandien Japonija buvo e, susulaikiusi visą savo gyvenimą vienai minutiai. Tai buvo tokia tarsi e, tylos minutė. Ir todėl labai svarbu kalbėti apie brandolinį saugumą, e, apie teisės aktus šioje srityje. Vyks daug diskusijų ir ryt, trečiadienį balsuosime dėl rezoliucijos šiuo klausimu. E, spalio penktą dieną buvo paskelbtas komunikatas, kuriame kalbama apie keletą svarbių punktų. E, testavimo nepalankiausiamis sąlygomis procedūrų e, nauda, nors jos būtų riboto masto, tai turėtų plėtoti saugumo kultūrą Europoje Taip pat e, reikia nepamiršti e, pavojų susijusių su brandolinė energetika, e, brandolinių atliekų saugojimo, reikia glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo šioje srityje. Taip pat nereikėtų rizikuoti apibrėžiant saugumo standartus. Reikia įgyvendinti praktinės priemonės. Taip pat labai svarbu taikyti uh, E, bandymus, testavimą, e, taip, kad būtų apimtas bet koks poveikis brandolinėms jėgainėms, įskaitant poveikį iš e, teritorijos, kur yra už e, atitinkamos jėgainės teritorijos. Taip pat e, svarbu. E, kreipti dėmesį darbuotojus, kurie dirba atominėse jėgainėse, reikia siekti pažangos tokiuose srityse kaip saugumo procedūros, vaidmuo, nepriklausomybė, ištekliai, brandolinių e, priežios institucijų atvirumas, e, skaidrumas stebėsena, e, patikra duomenų susijusių su brandolinėmis jėgainėmis, tam, kad būtų galima sureaguoti į tokį svarbų komunik sveikatą, jo labai laukiame. 9 e, spalio komitetas mūsų nutarė pateikti komisijai žodinį klausimą ir parengti e, pasiūlymą dėl rezoliucijos tam, kad būtų atspindėtas komiteto požiūris, taip pat viso komiteto požiūris. E, kalbama apie tai, kad reikia teisėjų kūros priemonių brandolinės laugos srityje. Norėčiau paprašyti, kad komisija paaiškintų kai kuriuos aspektus taip pat. Ar komisija gali mums e, pasakyti, kokiu e, mastu bus atsižvelgta į e, stres, streso testų rezultatus, peržiūrint brandolinės saugos direktyvą ateityje? Ar komisija ketina siūlyti privalomus teisės aktus ar standartus? Uh Mm, dėl e, civilinės atsakomybės draudimo brandolinėse jėgainėse. Ar gali e, pasakyti mums komisija, kada bus pateiktas toks pasiūlymas ir kas būtų įtraukta į teisėkros akto pasiūlymą? Kokius mechanizmus komisija turi ar ketina pasiūlyti, kad būtų galima stebėti, kaip gerinama sauga? įskaitant e, įvairius finansavimo šaltinius. Ir taip pat, ar komisija ketina imtis tolesnių veiksmų, kad būtų sustiprintos e, priemonės reguliavimo naudojamos nacionalinių institucijų ir ar bus pateiktos rekomendacijos dėl procedūrų pagal e, reglamentavimo sistemą. Ačiū. Dėkoju, ponė Sartori. Dabar suteiksiu žodį komisarui ponui Oettinger. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Po baisios įvykių sekos, prasidėjusios nuo žemės drebėjimo, tsunamio ir pasibaigusios brandolinė katastrofa, po šios įvykių sekos, kur, kuomet žuvo labai daug žmonių ir buvo, mili, mili, buvo padaryta milijardinė žala miestų infrastruktūrai. E, mes labai greitai inicijavome e, brandolinių jėgainių bandymo nepalankiausiamis sąlygomis testus ES. Tas testas tas brandolinių jėgainių bandymas negali iš anksto tarnauti tekslui, tikslui, kad, kad viskas gerai Europoje. Siekiu patvirtinti e, tokią prielaidą. Iš tiesų, šių e, testavimų e, tikslas turėtų būti techniškai ir blaiviai įvertinti visas ES veikiančias brandolinės jėgainės. Tie testai turėtų būti atliekami e, tri, tri, trim, trimis žingsniais. Visų pirma, reiktų kalbėti apie nacionalinius reguliuotojus, paskui turėtų būti daromas iš anktinės apžvalgos ES lygmenyje. kad būtų taikoma partnerių priežiūra, e, kad nenukentėtų kontrolė ir nenukentėtų brandolinių jėgainių saugumas. Ukraina, Armenija, Šveicarija, Rusija, šios valstybės yra taip pat glaudžiai susijusios su šia problema. Taigi e, mes turime siekti saugumo ir bendradarbiavimo su šiomis šalimis. Jos buvo įtrauktos iš tuos testus E, testus. Aš žinau, esu tikras, kad Paryžius, Londonas ir Praha tikriausiai neįgyjo naujų draugų e, dėl šių e, testų. E, dabar mes jau gavome pirminius rezultatus ir remdamėsi šiais duomenimis mes E, darysime sekančius žingsnius. Visų pirma, su nacionaliniais reguliuotais mes sutarėme, kad reiktų parengti nacionalinius planus, ko nori valstybės narės, jų vyriausybės, jų reguliuotojai, e, kaip, ko, kokie yra jų norai susiję su šitų testų rezultatais. Rezultatai yra vertinami ir jeigu reiks remiantis jais bus e, taikomos papildomos priemonės. E, taip pat matome, kad yra investicijų trūkumas šioje srityje e, visoms ES brandolinėms jėgainėms reiktų nuo 15 iki 25 milijardų eurų, bet tokie kaštai turėtų būti gerai apgalvoti ir gerai investuoti kaštai. E, iš ES tarybos mes e, gavome tokius reikalavimus, kuriuos mes e, mielai įgyvendinsime kad 2014 metais jau įsigaliotų brandolinio saugumo direktyva. Aš balandžio mėnesį visuomeniai pristatysiu, kaip mes norėtume E, pakeisti brandolinį saugumą, kaip turime, e, norime reformuoti šią direktyvą, į kokias sąlygas norime atsižvelgti, į kokius e, brandolinių jėgainių bandymo nepalankiausiamis sąlygomis rezultatus atsižvelgsime. Taip pat e, tikiuosi, kad visi rezultatai yra e, aktualūs ir kad e, šitas, šitie mūsų veiksmai įvyks e, laiku iki dar kitų Europos parlamento rinkimų. Ir tikimės, kad mūsų pasiūlymas e, bus vienbalsiai arba bent jau balsų dauguma patvirtintas taryboje. E, tai, kad mes paklusome tarybos reikalavimams keisti brandolinės saugos direktyvą, e, tai nėra lengvas e, uždavinys, nes iš tiesų kai kurios valstybės narės netgi nenori, kad ES primestų kažkokius saugumo standartus. E, jos nori, kad brandolinė sauga liktų valstybių narių kompetencija, o ne ES kompetencija. Tačiau aš manau, kad kitose e, gyvenimo sritise, pavyzdžiui, maisto, pra, maisto pramonėje, transporto e, srityje ir kitose sritise turime e, europinius standartus, kurie tarnauja piliečiams. Todėl manau, kad ir brandolinės saugos, brandolinės energetikos ir tie mums reikia tokių vieningų ES standartų, kad užtikrintume piliečių saugumą. Jūs klausėte, kaip atrodo kas bus daroma dėl įsipareigojimų, dėl teisiškai saistančių nuostatų. Mes pateiksime tokias nuostatas, kurios susijus, bus, bus susijusios taip pat ir su potencialiomis aukomis kur bus numatytos ir atitinkamos kompensacijos joms. Ir mes čia orientuosime į dabar egzistuojančius įvairius teisės aktus valstybėse narėse ir iš to, kas jau yra įvertinta ir pasiekta valstybėse narėse, bandysime sukurti bendrą europinę sistemą. E, taip pat yra ir kitų daug įdomių ir aktualių klausimų. E, pavyzdžiui, kolega Almunija e, iškėlė tokį klausimą, ar, e, ar mes ES konkurencingumo teisėje turėtume užtikrinti kažkokią paramą brandoliniam jėgainiam. Iš tiesų, e, yra numatytos, nu, numatyti tam tikri sprendimai ir šioje srityje atitinkamas, e, atitinkamas atitinkamas rinkos dizainas būtų viena iš tokių priemonių. Ir e, ta priemonė būtų taikoma tiek e, dujų jėgainėms, tai bran, tiek brandolinėms jėgainėms. E, tai būtų tokia nustatyta kainų gara, nustatytas kainų garantijų e, sąrašas. E, kuris užtikrintų, kad brandolinė gainė iki 30 e, metų gautų atitinkamą uh, tarifą. Ir ta atitinkama e, dalis pagal formulę būtų finansuojama iš valstybės narės biudžeto tos kainos. E, tokie, tokius rezultatus paskaičiavimus mums pateikė Junktinė karalystė, bet aš tikiuosi, kad tokius paskaičiavimus pateiks ir Čekija bei ypač Lenkija. Ypač Lenkijai tai galioja, nes būtų labai svarbu, kad kad mes pasiremtume brandolinės jėgainės patirtimi iš Suomijos, kur buvo e, kalbama apie 3 milijardų eurų investicijas. mes su mes turėsime galimybę su ES taryba dar aptarti visus šiuos aspektus. Ir pasiremdami šiomis diskusijomis ir šiais rezultatais galėsime pateikti jums atitinkamą pasiūlymą, kurį galėsime aptarti su jumis. Dank, Dėkoju komisarui Oettingeriui. Toliau diskusijos šią temą. E, norėčiau pasakyti, gerbiami kolegos, kad mes labai vėluojame ir po diskusijų e, dėl e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų liks tik tai 11 minučių kitoms temoms, todėl norėčiau visų paprašyti laikytis disciplinos. Todėl poniai Kolerskai Bobinskai suteikiu žodį tik pusantros minutės ir nedaugiau. Ačiū. Manau, kad e, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis sukurs prielaidas e, brandolinio saugumo direktyvai atnaujinti Ir aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kai piliečiai susivienė saugumo labui. E, džiaugiuosi, kad komisija nusprendė suderinti tuos įvairius darbus. Taigi mes turėtumėme pritarti šią iniciatyvai, nors kai kurios šalis vis tiek primiknai reikalaus, kad tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Bet vis tiek turime pirmiausia pagalvoti apie piliečių saugumą. Tai, ką daro komisija testavimo nepalankiausiamis sąlygomis rezultatai, yra svarbus ir tom šalims, kurios dar tik galvoja apie jėgainių statymą ateityje. Tiesiog rodome, kad e, mes atsižvelgiame į saugos standartus ir kad rūpinsimės, kad tų standartų būtų laikomasi. Aš norėčiau paprašyti, kad komisija daugiau dėmesio skirtų uh, santykiams su kaiminėmis šalimis. Komisaras minėjo testavimus nepalankiausiamis sąlygomis Ukrainoje, bet yra ir kitų šalių, kurios planuoja arba jau stato branduolinės jėgainės. Kaštai gali būti per dideli, jos gali bandyti panaudoti pigesnius metodus, taigi aš prašau, kad būtų imtasi bendrų veiksmų šioje srityje. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį poniai Rierai Madurel. Vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Pirmiausia, norėčiau pripažinti, kad testavimas nepalankiausiamis sąlygomis yra beprecedentinis dalykas. Ir vėlgi Europa lyderiauja šioje srityje. Tai yra laisvanoriškas veiksmas. Ir visos brandolinės jėgainės buvo protestuotos, tačiau ne visas darbas buvo atliktas, nes reikia nedelsiant patobulinti tam tikras jėgainės. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ne, viso, ne visos ne visuose pastatuose, ne visuose įrenginiuose, ne visos įmanomos rizikos buvo įvertintos. Na ir nors rezultatai yra pozityvūs, turime vis tiek nepamiršti, kad branduolinė energija vis dar kelia pavojų. Taigi mes turime ir toliau dirbti ir kurti priežiūros mechanizmą Europoje, kuris užtikrintų maksimalius saugos standartus. Aš suprantu, kas e, jums labiausiai rūpi, ponė komisarė. Dėkoju, ponė kolegė. Dabar poni, ponui turime susteikiamas žodis. Pone komisarė, e, šitie e, bandymo nepalankiausiamis sąlygomis testai yra maži testukai. Ir iš tiesų e, tokie testai netaikomi sudėtingoms lėktuvų katastrofoms čia mes tarnaujame didžiųjų valstybių interesams, o aš kaip atstovas iš Luksemburgo galiu pasakyti, kad jeigu atsitiks kažkokia katastrofa, tai tokios valstybės kaip mūsų neveliks. Todėl aš bijau, kad kad atliekant tokius bandymus mums kažkada išseks laikas, nebeliks laiko. E, toliau kitas svarbus elementas Jūs žinote, kokios diskusijos vyksta Vokietijos žemėje Badenė Württemberge. E, iš tiesų, mes turime sąžiningai elgtis su mokesčių mokėtojais. Japonijoje to neatsitiko. Tepko, Tepko bankrutavo, o mokesčių mokėtojai turi sumokėti daugiau nei 100 milijardų, kad padengtų tos brandolinės katastrofos lėšas. Ir čia Europoje taip pat nėra e, kažkokio draudimo, kuris galiotų brandoli, brandoliniai energetikai. Tai reiškia, kad mes taip pat, e, elgs, e, yra potencialas elgtis taip pat. E, negalima e, toleruoti tokios e, situacijos, kuomet už nedidelės saulės jėgainės reikia mokėti didžiulius mokesčius, kur, kurios apima ir draudimo įmokas, o brandolinė energija nėra e, apmokestinama. Dėkoju, turėjau Jūs nutraukti dėl to, kad mes turime ir laiką taupyti. Toliau kitas kolega. Ponas Tošenovski, ačiū. Pirmininkė komisijos nariai. Džiaugiuosi, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis E, vyko laikantis tokių aukštų standartų, kad testavimas e, buvo vykdomas labai griežtai. Mes norėjome vertinti padėtį ES po Fukushimos avarijos. Piliečiai turi žinoti, kad brandolinės jėgainės atitinka saugumo e, standartus ir kad jie bus tikrinami ir ateityje pakartotinai. Tikiuosi, kad ataskaita apramins aistras Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad kai kurie dalykai gal ir e, nereikalingi, neperduočiau brandolinių programų priežiūros ES lygmenių, tai reikštų daugiau biurokratijos. Bet to e, bandymai parodė, kad nacionalinės priežiūros institucijos yra labai profesionalios, labai patyrusios. Jūs kalbate apie bendradarbiavimą tarp tų institucijų, keitimas į patirtimį, tai yra labai svarbus dalykas. Ačiū. Dabar ponas Paška, vienai minutiai. Dėkoju, pirmininkė, komisijos nariai. Šiuo metu yra maždaug 130 branduolinių reaktorių. Ir jie pagamina 34 procentus ES elektros. Tai, tai, e, Prancūzijoje daugiausiai elektros pagaminama iš brandolinės energetikos - 75 procentai, Slovakijoje, e, Belgijoje taip pat labai didelis kiekis energetikos gaunama iš bandolinių jėgainių. Taigi vienas, e, vienas trešdalis e, energetikos pagaminama brandolinėse jėgainėse ir mes turime užtikrinti, kad neįvyktų rimtų nelaimių tose jėgainėse. Pernai buvo pradėti uh, bandymai nepalankiausiamis sąlygomis ir mes e, pamatėme, kad e, dėl saugumo nereikia uždaryti nei vienos jėgainės, bet matome taip pat, kad reikia dar daug ką padaryti, dėl to prašytume komisijos informuoti mūsų, ką reikėtų padaryti, kad būtų sustiprintas šio energetikos sektoriaus saugumas. Dėkoju toliau kolegė Vils vienai minutiai. Dėkoju. Rezoliucijos projektas dėl europinių brandolinių jėgainių e, testavimo nepalankiausiamis sąlygomis yra ES bankrotas prieš e, brandolinius koncernus. E, iki Fukushimos katastrofos tai buvo tabu tema. Ir nieko nebuvo daroma, kad būtų užtikrintas gyventojų saugumas. Buvo atsižvelgta tik, atsižvelgta tik tai į e, brandolinių koncernų e, pelną. Dabar vyksta dėrybos su Rusija ir Ukraina. E, yra skiriama 260 milijonų eurų, kad būtų e, kad e, bu, kuria, kurie būtų skiriami e, nu, brandoliniai jėgainiai Ukrainoje. Aš e, norėčiau, kad būtų užsuktas lėšų kranelis brandoliniams jėgainėms ir turėtume užtikrinti galimybę ir kitoms valstybėms narėms atsisakyti brandolinės jėgainės. Dėkoju kolegijai Vilsi, toliau ponas Melceris. Dėkoju ponė pirmininkė. E, pagal šiuos testus nepalankiausiamis sąlygomis atrodo, kad visos 130 ES jėgainių turi atitinkamų defektų, o dar neatsižvelgiama į tokius atvejus kaip e, žmogiškoji klaida ir panašiai. Ir nors ir skiriami milijardai e, nau, naujoms brandolinėms jėgainėms, iš tiesų e, nieko nedaroma, e, kad būtų pašalinti tie e, saugų saugumą pažeidžiantis e, defektai. E, iš tiesų reikia konstatuoti, kad e, ne viena brandolinė jėgainė nėra saugi ir reikia užtikrinti tokią avarinę sistemą, reagavimo į avariją sistemą, kuri veiktų, į kurią būtų įtrauktos visos brandolinės jėgainės bet atrodo, kad ateityje mažai kas pasikeis šioje srityje. Aš to labiausiai e, bijau. Dėkoju, ponė Melceri. Dabar pasisakė kalbėtojų frakcijų vardu, o visiems kitiems kalbėtojams suteikiama tik minutė kolegas Zeber. Dėkoju. E, jūs minėjote, ponė komisarė, kad Paryžiuje ir Londone jūs ne. ne, ne įgyjote naujų draugų, kai pataik, e, pasiūlėte testuoti brandolinės jėgainės, tačiau manau, kad ateityje paaiškės, kad šios, šis testavimas yra teisingas žingsnis. Man atrodo, kad brandolinė energija yra pavojinga energijos rušis ir e, todėl tai turėtų būti ES kompetencijos klausimas, o ne valstybių narių kompetencijos klausimas. E, ir norėčiau čia pritarti kolegai Turmesui, kad tai yra e, taip pat ir kaštų klausimas. Iš tiesų mes pamatytume, kad brandolinė energija, jeigu paskaičiuotume visus kaštus nuo pradžios iki pabaigos, kad ji yra pati brangiausia energija. Ir aš tikiuosi, kad mes galėtume, e, gau, galėsime gauti energiją iš kitų energijos rušių, o ne, nereikės pasikliauti tik šią pa, pačią pavojingiausią ir pačią brangiausią energijos rušimi. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponia Van Bremt. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisarė, aš norėčiau du dalykus Jums pasakyti, kalbančio klausimu kalbant apie visas rengiamas iniciatyvas. Pirmiausia, testavimas nepalankiausiamis sąlygomis. Jūs teigiate, kad yra manančių, kad jie buvo per lengvi, yra manančių, kad jie buvo per griežti. Per griežti. Na, bet mano šalyje e, rezultatai buvo gan keisti. Visi, beveik visi reaktoriai e, praėjo tuos, e, tuos testavimus, tačiau po eilinio patikrinimo buvo surasta šiokių tokių nesklandumų ir problemų tose reaktoriuose. Taigi tai šį bei tą pasako apie tokių testavimų naudingumą. Aš manau, kad tą iniciatyvą reikia vertinti griežčiau. Kitas dalykas - atsakomybė. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir jeigu norime užtikrinti atsakomybę ir pamatysime, kad kartais branduolinės jėgainėse tą atsakomybę užtikrinti yra labai sunku. Ačiū, ponas Vlasak. Ačiū pirmininkė. Matyt, niekam nereikia priminti, kad brandolinė energetika yra visų valstybių narių e, energetinio derinio dalis. Ir jos dalį derinėje nusprendžia pačios valstybės narės, jų reguliuotojai, kurie yra visapusiškai atsakingi už brandolinių reaktorių saugumą. Aš norėčiau priminti, kad brandolinių reaktorių testavimas nepalankiausiamis sąlygomis buvo priemonė, kurios buvo imtasi po Fukushimos tragedijos, kai mes norėjome iš naujo įvertinti, kiek yra pasirengę ir kiek pasirengę ekstremaliomis sąlygomis e, išgyventi mūsų brandoliniai reaktoriai. Aišku, tai visiškai nedaro įtakos įprastiniams reaktorių patikrinimams, kurie vykdomi reguliariai. Tas pasiūlymas, e, kuris aptariamas testavimus nepalankiausiamis sąlygomis ir bando paversti būtent tokiais įprastiniais patikrinimais ir taip pat ES numatomi reglamentai šioje srityje. Aš norėčiau paraginti Jūs atsisakyti pagundos e, viską sureguliuoti iš Briuselio. Vlasak, Dėkoju, ponia Vlasak, dabar ponia Cavela. Porą dalykų. Norime užtikrinti kad kaiminės taip pat e, ta, atliktų tokius pat bandymus, kaip ir mes Europos Sąjungoje. Antras dalykas, kitas labai svarbus aspektas visų mūsų pastangų yra užsitikrinti, kad specializuoti darbuotojai dirbtų šalyse, kuriuose yra brandolinės jėgainės. Fukushimoje buvo didžiulė problema. Tada, kai vyko avarija, kadangi nebuvo pakankamai apmokytų darbuotojų. Galbūt prisimenate, iš kitų šalių apmokyti specialiai žmonės nebuvo įleidžiami į avarijos vietą. Ir turime daug problemų. Mokyklos universitetai turėtų įsitraukti e, branduolinio švietimo mokymo srityje. Dėkuoju. Dabar ponas Určiavas. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nariai. Bandymų nepalankiausiamis sąlygomis e, brandolinėse jėgainėse e, faktas yra sveikintinas. E, metodai, kriterijai turi būti vienodi. Tai leis mums geriau suvokti, kokius pavojus e, galime sėti su brandolinė energetika. Jeigu buvo rasta trūkumų, reikia ne tik kritikuoti. Trūkumai rodo, kad bandymai buvo aukštos kokybės. Aš remiu tą rezoliucijos dalį, kurioje e, kalbam apie tai, kad reikia taikyti priemonės, kurios leistų e, pašalinti trūkumus. Tačiau visiškai nepritariu mintims, kad tai turi būti siejama su aukštesnėmis energetikos kainomis. Mums mažiausiai to reikia šiandien ES, turime išaldyti energijos kainas, jeigu norime būti konkurencingi, konkurencingi pasaulyje. Pona... Dėkuoju toliau, ponas Balčys. Gerimas komisarė, komisijos komunikatas dėl išsamaus rizikos ir saugumo vertinimo ES branduolinėse jėgainėse parodė, kad yra rimtų problemų kad vien artimiausiais metais teks investuoti iki dvidešimt penki milijardų eurų kad veikiantys branduoliniai reaktoriai atitiktų reikalaujamų standartus. šiuo metu europos sąjunga susiduria ir su kita problema tai yra kai europos sąjungoje veikiantys reaktoriai turi būti uždaryti. šis procesas bus ilgalaikis ir brangiai kainuojantis. E, todėl šiuo metu galiojantis principas jog už branduolinę saugą turi būti atsakinga vien valstybė narė kurioje veikia yra, arba yra uždaroma branduolinė jėgainė, nėra teisingas. Nelaimės atveju pasiekmes išplistų už valstybės narės ribų, o pačios valstybės neturi pakankamai patirties ir resursų suvaldyti šios procesus. Todėl raginčiau komisiją peržiūrėti branduolinės saugos bei atsakomybės principus, nustatyti priežiūros ir atsakomybės mechanizmą ES lygmenių. Ačiū. Dėkoju kolegai Balčytis, toliau ponė Jordan. Jedrska varnost je celovito področje in usmerjati. Pirmininkė komisarė. Brandolinis sektorius yra labai platis rytis. Praėjo dviejai metai po nelaimės Japonijoje ir žinome dabar, kokį svarbų vaidmenį vaidina E, profesionalios administracinės struktūros, kurios e, turėtų būti e, stiprios. Bandymai neskirti uždrausti branduolinį energetikai ar susilpninti branduolinėms jėgainėms primetant papildomas priemonės tai neturi, tai svarbiausias tikslas pagerinti branduolinį saugumą. Mano klausimas komisijos nariui yra toks. Kaip komisija įsivaizduoja nacionalinių administracinių struktūrų vaidmenį ateityje? Dėkoju, ponė Jordan. Dabar pradedame spontaniškų pasisakymų e, procedūrą. Pirmiausia, žodis teikiamas poniai Klas, ponė komisarė, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Fukushimos katastrofos mastai iš tiesų pakeitė mūsų nuomonę apie saugumą ir e, privertė mus suvokti, bend, kokia yra bendra atsakomybė. Iš tiesų, brandolinė sauga neturėtų būti, už ją neturėtų būti atsakingos tik valstybės narės, nes mes čia kalbame ne apie padalintą riziką. E, tai yra mūsų visų bendra rizika. Mes turime e, kalbėti apie tai, kad ES turėtų prisimti atsakomybę už tas grėsmės, kurios kyla mums visiems. Mums reikia bendradarbiavimo peržengiančio valstybių sienas. E, iš tiesų visos valstybės turėtų dalyvauti priimant sprendimus dėl e, brandolinių jėgainių. E, mes turime būti ne tik informuoti apie saugumo planus, mes turėtume patys padėti juos renkti. Tikiuosi, kad šita rezoliucija bus žingsnis link bendros atsakomybės. Ačiū. Dėkoju, kolegė Klas, toliau kolegė Banky. Kolega Banky. Mikro. az európai unióban működő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelése sikeres. Dėkuoju. Dėl brandolinių elektrinių mes sėkmingai patikrinome jas. Svarbiausias tikslas buvo pasižiūrėti, ar jos yra patikimos. Žinome, kad yra keli lygmenys, e, kuriais galima kontroliuoti saugumą. Ir e, tai yra valstybių e, narių rankose pirmiausiai. Mes e, bokš, e, turime e, centrinę instituciją, kuri kontroliuoja reaktorius. Taip pat galima internetu pasižiūrėti visus duomenis. Euratomas ir Tartautinė atominės energetikos agentūra yra įsitraukę į šiuos darbus. Rezultatai rodo, kad nacionalinės struktūros dirba puikiai. Man buvo malonu pamatyti, kad e, Vengrijos brandolinė jėgainė buvo tarp saugiausių. Tačiau nereikėtų papildomo ligmens, nes nacionalinės institucijos gali deramai sustvarkyti su darbu. Ačiū. Dėkuoju toliau, ponas Obermaja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Fukushimo saugumo sistema, sistema buvo pažeista dėl tsunamio. Dabar e, ES buvo į, išbandyti 134 reaktoriai 15 valstybių e, narių. E, buvo atlikti e, tie bandymai nepalankiausiamis sąlygomis ir paaiškėjo, kad visoms toms jėgainėms reikia milijardinių investicijų, kad būtų pašalinti trūkumai. Manau, būtų pats laikas kalbėti apie pereimą nuo brandolinės energijos prie alternatyvių energijos šaltinių, būtent dėl to, kad rizika, rizikos kaštai yra sunkiai numatomi ir dėl to, kad ta rizika yra labai didelė. Manau, kad Vokietijos sprendimas atsakyti brandolinės energijos yra teisingas. Uh, E, toliau e, kitas svarbus aspektas yra tai, kad rizika susijusi su brandalinė energija yra neapskaičiuojama ir tą mes turėtume nuolat turėti omenyje. Dėkoju kolegai Obermeier. Toliau ponia Morkūnaitė. Pirmininkė. Komisarė, ačiū, kad esate šiandien čia ir labai ačiū už jūsų aktyvę iniciatyvą dėl stres testų taikymo brandolinėje energetikoje. Uh, E, sveikinu taip pat pranešėją parengus gerą rezoliucijos projektą ir tikiuosi jam bus pritarta. europos sąjunga turi neapleisti savo pozicijų būnant e, aukštų branduolinių standartų lydere pasaulyje rezoliucijos tekstas atspindi nuoseklią europos parlamento poziciją dėl atominių elektrinių trečiosiose šalyse joms taip pat turi būti taikomi aukščiausi saugos standartai ir atlikti atsparumo testai. kad rusija ir baltarusija atliktų stres testus E, tai yra tiesioginis europos sąjungos interesas nes šios elektrinės turės galimą neigiamą poveikį bent kelioms europos sąjungos šalims. dabartinė padėtis kai nėra vykdomos net konsultacijos su poveikį patiriančiomis šalimis yra labai neraminanti. šiandien mano šalis švenčia nepriklausomybės dieną tikiuosi kad aukšti branduolinės saugos standartai prisidės prie energetinės nepriklausomybės taip pat. ačiū. Dėkoju kolegiai Morkunaitė Mikulėninė ir sveikinu su nacionalinė švente. Ir galiausiai paskutinis kalbėtojas kolega Mesaro. Dėkoju. Fukushimos nelaimė siunčia mums signalą, kad reikia reguliariai tikrinti brandolinių jėgainių saugumą. Ir dėja tik katastrofa mus verčia suvokti, kokie svarbus tokie bandymai. Todėl turime imtis, taikyti išsamų požiūrį. Bandymai nepalankiausiomis sąlygomis nerodo, kad reikia uždaryti nors vieną e, branduolinę e, jėgainę iš karto, bet reikia investicijų į branduolinę saugą. Tai aišku tam, kad būtų užtikrinti aukšti apsaugos standartai brandolinė energetika ES lygmenių e, leidžia mums užsitikrinti 25 procentus energetikos e, išteklių ir būtų labai apmaudu, jeigu būtų jų visiškai atsisakyta. Dėkoju kolegai Mesaros. Na ir galiausiai žodis teikiamas komisarui Ettingeriui. Pone pirmininkė, gerbiamos ponios, gerbiami ponai, norėčiau padėkoti už tokias dalykiškas diskusijas ir už kritišką jūsų požiūrį į e, testavimo nepalankiausiamis sąlygomis rezultatus. Bet vis tik norėčiau pasakyti, kad e, tarp nacionalinių stebėtojų priežiūros institucijų ir tarp mūsų vyko labai intensyvus bendradarbiavimas dėl šito testavimo nepalankiausiamis sąlygomis ir mes iš tiesų sprendėme labai daug ginčytinų klausimų. E, būtent tokiu būdu mes ir tęsėme darbą. E, Europos e, Sąjungos įvairios komandos grupės keičiasi patirtimi, mūsų kontaktai su ENSREK yra labai glaudus, dėl dėl to, kad mes savo brandolinės saugos direktyvoje norėtume pasitelkti jų e, dalykinės žinias. E, mes e, taip pat turime kalbėti apie nacionalinių priežiūros institucijų kompetenciją mes turime e, išnagrinėti, kaip brandolinės saugos priežiūra yra, e, kokią struktūrą ji turi valstybėse narėse, kaip yra paskirstytos kompetencijos valstybėse narėse, ar įmanomas yra nepriklausomumas, ar nėra, pavyzdžiui, e, e, pri, primetama kažkokia tai nuomonė. E, reikia užtikrinti visišką nepriklausomumą, nes tik tokiu atveju um, valstybių narių priežiūros institucijos bus veiksmingos ir, ir atitinkamai griežtos. Taip pat norėčiau pateikti uh, pasiūlymą, kad uh, šalia e, aukštų saugumo standartų prie valstybinių priežiūros institucijų nepriklausomumas taip pat turėtų būti teisiškai saistanti e, nuostata. Mes turime kalbėti apie europinį brandolinį brandolinį saugumą. Ir mes turime kalbėti apie europinius standartus ir europinės nuostatas, kurias vykdytų valstybių narių atitinkamos institucijos, kurios veiktų nepriklausomai ir kompetentingai. Be to, e, priežiūra branduolinių jėgainių priežą Prancūziją, reiktų pabrėžti, yra kaip tik labai nepriklausoma ir labai griežta ir labai gera. Ir E, būtent e, iš tos kritikos testavimui nepalankiausiamis sąlygomis mes pasiekėme tam tikrų labai gerų pamokančių rezultatų būtent iš Prancūzijos priežiūros institucijų. Ir mes žinome, kad dabar brandolinės jėgainės e, Prancūzijoje yra prižiūrimos ir kontroliuojamos greičiau negu bet kada anksčiau. Taigi panašios situacijos mes siekiame ir visoje Europos Sąjungoje. Taip pat e, reikia kalbėti apie sprendimą, e, kiek ilgai brandolinė energija bus energijos rūšių mišinio dalis. E, dėl šio klausimo sprendimą priema vis tik valstybės narės, tai yra valstybių narių kompetencija. Mes balandžio mėnesį jums pateiksime e, saugumo, brandolinės saugos direktyvos e, projektą ir mes pateiksime taip pat teisėkuros akto pasiūlymą dėl e, žalos atlyginimo e, rudenį. Tokiu būdu mes tarsi kalbėsime apie e, tokį potencialų draudimą, kuris galėtų apimti e, mažiausia, mažiau, mažiausius e, žalos kompensavimo e, standartus. Tačiau e, nebūtinai šitas pasiūlymas bus patvirtintas taryboje, kadangi valstybėse narėse ir toliau milijardai investuojami brandolinės jėgainės. Būtent dėl to yra labai svarbus šitie jėgainių testavimai nepalankiausiamis sąlygomis, nes šie testai pasitarnaus e, saugumui visoje ES. Dėkoju už šias diskusijas ir tikiuosi, kad mes dar kelis kartus šiemet susitiksime būtent aptarinėdami konkrečias direktyvas ir tikiuosi, kad mus vienis bendra Europos brandolinio saugumo filosofija. Ačiū. Dank, komisar Dėkoju komisarui Oettingeriui buvo pateikta rezoliucija, ją pateikė įtre komitetas. E, diskusijos baigiamos, rytoj balsuosime 12 valandą dėl šios rezoliucijos. Dabar bendros diskusijos dėl išmetamų šiltų.